Good afternoon, dear colleagues. I invite you to take your seats. Sveiki, kolegos. Prašau visų susėsti. Pradėsime popietinę mūsų komiteto posėdžio dalį. Pirmasis darbo tvarkės punktas pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas dėl 23 šalių konferencijos, kuri vyks Bonoje lapkričio 6-18 dieną. Prieš suteikdama žodį šio pasiūlymo, rezoliucijos pasiūlymo autoriams, kaip šio komiteto pirmininkė ir būsima parlamentinės delegacijos į Boną dalyvę, norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Prieš porą metų didžiausias iššūkis buvo pasiekti sėkmingą ir prasmingą susitarimą per 21 šalių konferenciją Paryžiuje. Mes to ir pasiekėme ir to didžiuojamės. Turint galvoje naujausius politinius įvykius iš JAV pusės, manau, kad dabar mūsų laukia tokio paties sunkumo, gal net ir sunkesnė užduotis įgyvendinti nacionalinius įsipareigojimus, išsaugoti įgytą pagreitį ir eiti pirmin. Spartus sutar, susitarimo įsigaliojimas ir nepaprastai greitas jo ratifikavimas yra gera žinia, tačiau mes turime ir toliau taip pat ryštingai įgyvendinti tai, e, ką pasižadėjome įgyvendinti ir turėdami galvoje JAV pasitraukimą, mes turime e, galvoti apie finansinį indėlį į žalį fondą, kad tas susitarimas būtų gyvendinamas. Ką mes e, kaip ES galime padaryti? Reikia susitarti dėl novatoriškų teisės aktų, kurie padės įgyvendinti Paryžioje prisimtus įsipareigojimus ta, ta teisės aktai, apie kuriuos aš kalbu, yra mums pateikti. Tai yra energetikos ir klimato kaitos paketas. Mes taip pat turime ir toliau stengtis e, didinti finansavimą kovai su klimato kaita ir turime prie to prisidėti. ES taip pat turi stiprinti savo vaidmenį tarptautinėje klimato diplomatijoje. E, turime prisidėti prie tarptautinių pastangų. Tai yra tie pagrindiniai dalykai, kuriuos mes akcentuojame bendrame pasiūlyme dėl rezoliucijos. Esu įsitikinusi, kad daugelis kolegų norės rašyti papildomų punktų, akcentuoti tai, ką mes kaip institucija galime nuveikti, kaip turime dalyvauti dėrybose bonose. Bonoje, taigi dabar, e, negaiždama laiko, perduosiu žodį kitiems rezoliucijos autoriams. Pirmiausia, e, vienas iš autorių, ponas Lyzė. Ačiū. Pirmininkė. Dėkoju ir dėkoju taip pat visiems, kurie e, mums padėjo renkti šį rezoliucijos pasiūlymą. Mūsų pati svarbiausia užduotis yra įtraukti naujausius įvykius į tą rezoliuciją, nes kada mes ją rengėme, prezidentas Trumpas dar nebuvo prieėmęs sprendimo. Manau, kad jo priimtas sprendimas nėra toks dramatiškas, kaip kai kas teigia. Daug kas Amerikoje sakė, kad jis įsipareigoja išlaikyti įsipareigojimus prisimtus Paryžiuje. Labai svarbu dabar išsiaiškinti, ar COP23 E, konferencijoje Trumpas laikysi savo įsipareigojimų. Aš norėčiau paminėti Manfred Vėvą, mūsų politinės frakcijos vadovą. Tai, ką jisai sakė praeitą plenarinę, per praeitą plenarinę sesiją. Dabar reikia priimti sprendimą ir taip pat e, atsidurti Paryžiaus e, susitarimo e, gynybinėme avangarde, kadangi tai jisai tas susitarimas geras ir jisai ir mūsų ekonomika, ir mūsų pramonė yra naudingas. Štai ką sakė ponas Weberis, aš norėčiau kažką panašaus įtraukti ir į mūsų rezoliuciją. Mūsų pirmoji misija yra išgelbėti Paryžiaus susitarimą. Mes turime žiūrėti, kad kiti partneriai e, ne, ne, pasiektų trumpo pavyzdžių. Manau, kad mes esame e, gerame kelyje, bet kokiu atveju reikia užsitikrinti, kad Paryžiui, Paryžiaus susitarimui negrės, nekiltų grėsmė. Ir reikia siekti, kad prisimti įsipareigojimai žingsnis po žingsnių taptų realybę. Ir Atsiprašau, išsijungia kalbėtojo mikrofonas. Taigi, aš rūpinuosi tuo, kad e, jungtinių tautų valstybės nesutiktų su didesniais negu du laipsniai E, skaičiais, su trumpu buvo sunkiau, tačiau dabar reikėtų dar pasikalbėti ir su kitais partneriais ir pasižiūrėti, ką kiekvienas iš jų gali padaryti dar daugiau. Mes turėjome galimybę tikslus šiek tiek padidinti ir manau, kad kartu su partneriais galime tą argumentą pasitelkti kalbėdamiesi. Šiaip ar taip esu optimistas, nes e, Amerika netrukus vėl sėsis prie darybų stalo, kadangi jie patiria labai nemažą spaudimą. 90 procentų amerikiečių laiko, kad klimato kaita yra problema ir kad ją reikia spręsti. Uh, Tačiau reikia išsiaiškinti, kiek dabar laiko Trumpas bus JAV prezidentu. Manęs nei kiek nenustebintų, jeigu jis savo kadencijos nebaigtų. Ir jeigu taip bus, tai tada reikėtų pasižiūrėti su partneriais, kokios, kokią poziciją tada galėtumėm užimti. E, toliau dėl CO2 nutekėjimo tai taip pat turi būti ambicingas tikslas ir mes turime pasirodyti ambicingais, mes e, turime e, pasitelkti klimat, kovos su klimato taika argumentus e, ir tokius, tokias rytis kaip sunkiųjų metalų, E, metalų lydimas e, ir, ir, ir panašiai tokios rytis, kurios prisideda prie CO2 kiekio didinimo. Taigi mes turime remti novatoriškus projektus ir užsitikrinti, kad tie produktai ateityje būtų gaminami, jeigu ne visai be CO2 išskirimo į atmosferą, tai bent jau labai ženkliai sumažinus jo kiekį. kol kas labai svarbu, kad laikytumės, laikytumės įsipareigojimo dėl CO2 nutekėjimo. Kai kuriems sektoriams tai yra didžiulė rizika, mes neturime tų žmonių, kuriems kyla problemų palikti vienų. Ir man labai džiugu, kad galime kliautis bendra, e, su kitais kolegomis, kad galime bendradarbiauti su kitais komitetais. E, jau labai intensyviai esame diskutavę su pramonės komiteto kolegomis, o taip pat reikėtų užsitikrinti, kad ir plenarinėme posėdėje būtų e, ši tema aptariama. Dabar norėčiau perteik, e, suteikti žodį socialistų frakcijai savo pačiam. Aš esu šios rezoliucijos pasiūlymo skirtos COP23 bendra autoris, kaip sakė pirmininkas savo įžangoje, arba Peter Lyze, kaip sakė mūsų e, COP23 Bonoje nuo 6 iki 19 e, lapkričio Fidžių salose vyks ypatingame kontekste, nes šis susitikimas vyks po to, kai Trumpas prieėmė sprendimą pasitraukti iš Paryžiaus susitarimo. Šis JAV sprendimas pasitraukti, kai matome įvairias reakcijas, labai sujaudino, tačiau nesusilpnino kitų 194 signatarų, e, kadangi matėme, kad visas pasaulis ir toliau tvirtina, kad laikysis įsipareigojimų e, iki 50 metų neleisti temperatūrai pakilti daugiau negu 2,4 laipsnio. Ir jeigu mes, me, mes turime e, laikytis Paryžiaus susitarimo ir manau, kad e, savo sprendime galime, turime priimti, kad priminti, kad Paryžiaus susitarimas ir toliau lieka gyvybingas, nors dėl amerikiečių pasitraukimo gali atsirasti naujų lyderysčių ir naujų kažkokių tai grupių. 10 procentų išskirdama į atmosferą CO2 Europa yra lyderė pasaulyje ir ji tol, šioje srityje ir ji toliau turi dėti didžiulės pastangas, e, kad būtų laikomasi šios bendros rezoliucijos. Savo tekste ES turi nusistatyti septynis prioritetus, kad pasaulinės darybos vyktų kaip galima sklandžiau dėl klimato taikos, kaitos. Pirmasis prioritetas tai yra naujo finansavimo sukūrimas siekiant kovoti su klimato kaita, taip pat m, mm, žemiausios kainos už CO2 toną e, nustatymas bei priekyba kvotomis. Antras prioritetas būtų žiedinės ekonomikos sukūrimas ir taip pat atsinaujinančios energijos, rūšių, e, energijos rūš, rūš, gamybos rūšių paskatinimas. Trečias e, - iškastinio kūro mažinamas, mažinimas ir visiškas atsisakymas su laiku. Ketvirtas prioritetas mm, didinimas pastangų, kurios yra nukreiptos į CO2 išskirimo mažymą, mažinimą, labiausiai nukreipiant pastangas į žemės ūkį bei transportą, kad būtų galima pasiekti tikslų nustatytų 220 ir 30 metams ketvirtasis prioritetas yra išsivyščiusių šalių įsipareigojimai suteikti 100 milijardų dolerių per metus besivystančioms šalims nuo 20 metų. Šeštasis prioritetas e, - tvarios energijos, energetikos vystimasis besivystančiose šalyse, ypatingai Afrikoje, kurioje yra didžiulis atsinaujinančių energijos rūšių potencialas, kurie, kuris kol kas neišnaudojamas. Taip pat e, e, emigracija bei klimato pabėgėlių statuso pripažinimas. Pasak jungtinių tautų iki 50-ųjų metų bus priversti į kitas gyvenamasias vietas kraustytis 250 milijonų žmonių. To tikrai negalima ignoruoti, kadangi Tai liečia daugelį Afrikos šalių gyventojų, Šiaurės Afrikos, štai kad ir Maroke mes jau turime vis daugiau ir daugiau klimato pabėgo, pabėgėlių. 40 tūkstančių klimato pabėgėlių dabar yra Maroke iš Nigerijos. Iki 25 Birželio e, turime pateikti pakeitimus ir į tą tekstą turime surašyti visus šiuos mano primet, e, paminėtus e, prioritetus. Aš taip pat esu pranešėjas miestų ir regionų klausimų, todėl norėčiau, kad mūsų pranešimas paminėtų bendradarbiavimą su Amerikos miestais bei federacijomis kad būtų taip pat priminti Obamos prisijimti 2015 metais Paryžiuje įsipareigojimai. Aš manau, kad ir be trumpo galima taikyti Paryžiaus susitarimą, tačiau Junktinių Amerikos valstybių iš jo išbraukti negalima. Man atrodo, kad dabar jau Amerikoje su 30 valstybių e, radome naują e, vienetą, su kuriuo galime dėrėtis. Ir šie e, miestai nesutinka su trumpo priimtų sprendimu. Taigi dabar turime įgyvendinti viską, kad, šis, kad šios 30 valstijų iš 50 bei savivaldybių būtų pasirengusios 6 procentais sumažinti Amerikos e, išmetimą. Um, CO2 išmetimą į atmosferą iki 25 metų. Jeigu mes pasieksime šio tikslo, tai tuomet būsime pasiekę pirmąją pergalę trumpo atžvilgių. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį GUE atstovui. Prašau. Merci beaucoup, prezidente. Labai ačiū ne tas klausimas, koks politinis įgaliojimas tenka Europos Sąjungai. Ouais. D'accord. Donc on va laisser euh, terminer puisque notre collègue. Leisime pabaigti, kadangi kolega pradėjo, ponia Gerling mums dėl to atleis, o jūs pasisakysite tada po pono Dunkan, kurio nėra. Taigi, kaip sakiau, klausimas ne tas, kokį politinį įgaliojimą gaus ES Bonoje. Mano požiūriu, rezoliucija yra per daug panaši į tai, kas yra pasiekta Paryžiuje, kadangi mes dabar, kaip suprantame, to nepakanka. E, kas yra numatyta, kad e, išlaikytume to nedaugiau kaip 2 laipsnių temperatūros pakilimą. E, manau, kad ES turi laikytis horizontalios politikos, kas susijęs su klimato kaita, kad gautumėm didesnį pasitikėjimo kreditą ne tik tais mm, dėrybose, bet apskritai tarptautinėje arenoje prieš mūsų piliečius galų gale. Taigi finansavimas, adaptavimas, realios pagalbos e, teikimas tiek e, jūrų, tiek e, oro transportui ir taip pat tie prioritetai, kuriuos minėjo vienas iš kolegų. Taip pat mes turime vengti tos tipinio, tipinio šnekėjimo visose viršūnių susitikimuose ir dabar mes nu, dar pasakyčiau, kad tai, ką padarė Amerika, nėra kažkokia didžiulė naujiena, kadangi nuo pat pirmos minutės buvo aišku, kokią poziciją užims Trumpas, pavyzdžiui, dėl e, naftotiekio tikimo, e, tiesimo per Indijos teritoriją arba e, neliečiamų natūralių e, gamtinių rezervatų e, niokojimo. Taigi mes turime dabar užsitikrinti, kaip galima griežtesnį, kaip galima kietesnį politinį pako, į, į, įgaliojimą. Ačiū dabar nuo ECR, ponė Gerling. Ačiū. Pirmininkė, atsiprašau už šią painiavą. Kaip daugelis jūs žinote, ponas Dankan pasitrauks iš parlamento, taigi aš būsiu EKR atstovė nagrinėjant šį dosiją. E, rezoliucijos projekto užmojai geri, aš džiaugiuosi, kad daug dėmesio skiriama skubumui ir iššūkio mastui. Manau, kad parlamentas teisingai teikia pirmenybę Paryžiaus sudarimo ratifikavimui, nacionaliniams įsipareigojimams, tai pat būtinybė adaptuoti sektorių programas ir politiką, taip pat įsitraukti į klim, diplomatiją klimato kaitos tema, ypač turint galvoje prezidento Trumpo sprendimą. Aš taip pat džiaugiuosi, kad kalbama apie indėlį iš tarptautinės aviacijos ir jūrų sektoriaus. Žinau, kad daug kas dirba su šio klausimu, galbūt sprendimai nėra tobuli, bet mes bent jau einame šią kryptimį. Tačiau vis dėlto man e, teksto projektas kelia susirūpinimą. Ten kai ko trūksta. Ir mes turėtume tai atsižvelgti. Nors 2018 metų dialogas numato galimybę įvertinti padarytą pažangą ir galbūt padidinti užmojus iki 2023 metų, metų. Aš vis dėlto norėčiau atsargiai vertinti septintą punktą, kur kalbama apie ES tikslų peržiūrėjimą, nes tai gali paveikti investicijų ir sprendimų ciklus. Mano nuomonė, kitų metų e, vertinimas turi užtikrinti, kad yra aiškiai suprantami nacionaliniai indėliai, taip pat reikia akcentuoti šalių kolektyvinės pastangas. Be to e, Paryžiaus mechanizmas nepradės veikti. Taip pat 13 punktas dėl iškastinio kūro investicijų į jas aš mm, noriu, kad palaipsniui šio kūro būtų atsisakoma e, pateikiant atitinkamas iškasnio kūro apibrieštis, taip pat reikėtų e, akcentuoti, kad tai atitinka G20 mm, e, įsipareigojimus. Toliau 18 punktas reikia tinkamos paramos ES e, indėliui, turim taip pat nuorodą į 100 milijardų dolerių JAV indėlį, man kelia problemų, kiek suprantu, Mm, Europa, turėtama galvoje e, JAF veiksmus, turi padidinti savo teisingą indėlį į pasaulinį fondą. Taigi reikia galvoti apie platesnius e, ES biudžeto sprendimus ir fiskalinį suverenitetą. Aš taip pat nepritariu nuorodai į papildomą pakankamą paramą. Nėra susitarta, kas į tai įeitų. Bet e, kalbant, galvojant apie UNFCCC, daugelis valstybių mano, kad e, parama turi būti teikiama papildomai prie oficialios e, vystomosios pagalbos. Ir e, čia reikia, reikia galvoti ir apie nustatytą rodiklį 0,07 procento BNP. Kai kas e, siūlo e, įtraukti FTT, kad būtų galima finansuoti klim, kovą su klimato kaitu, nors aš iš, iš esmės neprieštarauju finansinių sandorių mokesčiui, vis dėlto akcentuoju, kad toks mokestis turi būti taikomas e, pasauliniu lygiu. Uh, Kalbant apie kitus papildomus dalykus, aš pateiksiu pakeitimų dėl galimo Brexit poveikio ES indėliui, taip pat kalbėsiu apie bendradarbiavimą e, su Junktinė karalystė. Turint galvoje Junktinės karalystės nacionalinius įsipareigojimus, kurie yra didesni negu pagal ES 2030 metų programą, na, mes ket, Iki 2030 metų ketiname sumažinti CO2 išmetimus 40 procentų. Ir dar poro žodžio apie JAV. JAV mm, vaidmenį. JAV pasitraukimas iš Paryžiaus sustarimą be jokios abejonės pakeis e, galimybę pasiekti tikslų iki 2050 metų, bet to trumpuoju laikotarpiu nuo to labai smarkiai nukentės Paryžiaus susitarimo bendra sąranga. Ir be JAV nebus teikiama tinkama finansinė parama, adaptavimo, švelninimo pastangoms, kad būtų išlaikytas G8 įgytas pagreitis. Taigi, be FTT mums reikia praktinių sprendimų, kurie padėtų mums pritraukti lėšų ir tai reikia padaryti greitai. Dėkoju poniai Gerling. Aldė atstovų nematau. Dabar sutiksiu žodį Marko Afronte, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė, tik porą žodžių. Kadangi mums šis pranešimas atrodo labai išsamus. Na, ne tai, kad čia labai skubu, bet tiesiog trūksta laiko. Kita vertus, mums sakoma, kad e, einame teisingų kelių, kalbant apie Paryžiaus susitarimą, tačiau taip nėra. E, <clears throat> mes tikrai nepasieksime to nusistatyto dviejų laipsnių tos ribos, netgi dviejų su pusė. Dėl šešto punkto dar kartą. Norėčiau pakartoti, kad mus tenkina tai, kad Paryžiaus susitarimas leis pasiekti pusiausvyrą, mažinant e, šiltnamio efektą išskiriančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskirimą į atmosferą. Tačiau aš manau, kad to nepakankama. Jeigu Pažiūrėsime į tikslus, kurie buvo nustatyti, pamatysime, kad jie nėra realistiški, tiesiog reikėtų pasižiūrėti, kaip elgiamės tada, kai turėdavome priimti daug sunkesnius sprendimus. Taip pat reikėtų turėti pakankamai drąsos ir naudoti dekarbonizacijos terminą. Tai turi būti vienas iš mūsų pačių pirmiausių prioritetų. Dėl pamastymų apie JAV. Tai yra nauja informacija ir aš norėčiau pasakyti, kad e, Amerikos pasitraukimas iš susitarimo ne tik, kad nesukėlė domino efekto, bet dar sustiprino kitų valstybių valią jame dalyvauti ir pa, pa, paryškino ES vaidmenį ir netgi Kinijos vaidmenį. Kinijos, e, jungtinių valstybių vietą, bent jau trumpą vietą kažkas kitas užims, Dar vienas dalykas, kurį, kurį dažnai pamirštame. Paryžiaus susitarime dažnai yra minimamas valdymo ir mm, nuostolių mechanizmas. Tai yra labai svarbus mechanizmas. Taip pat buvo kalbama apie e, klimato pabėgėlius iš e, ramiojo vandenino salų. Tie žmonės turės būti kažkur apgyvendinti. E, Taigi mes turime tą mechanizmą kažkaip tai vystyti, kad, kad spręstume problemą. Be Amerikos dalyvavimo bus sunku. Ir aš nematau, kodėl to klausimo negalima pradėti spręsti iš karto nuo bonus. Dėkoju, dėkoju Jums už pasisakymą, o dabar žodis ponui Medičinį nuo FDD. Ačiū pirmininkė. Mes komisijos paklausime, ką jie ketina daryti, kokių veiksmų imtis, kad e, Bonoje pasistumėtume toliau, lyginant su Paryžiaus susitarimu kaip padaryti pažangos, kaip gauti didesnį finansavimą tų tikslų siekiant kaip e, įgyvendinti numatytą 100 milijardų dolerių per metus tikslą, tas klausimas yra keliamas ne tik komisijai, bet ir valstybėms narėms. Tačiau reikėtų dar vieną klausimą kelti. Ką daro valstybės narės, siekdamas įgyvendinti užsibrieštus tikslus, apie kuriuos čia kalbame? Amerika pasitraukė ir po to pasitraukimo iš Paryžiaus susitarimo mes nenorime būti atpirkimo ožiais, nes labai lengva žmonės sukelti prieš trumpą, nurodant jį kaip e, e, priešą kovo, kovos su, su klimato kaita. bet ne vien tik jis e, neva kovoja su klimato taika, bet iš tikrųjų gina naft, didžiųjų naftos koncernų interesus. Man atrodo, kad e, konkretūs darbai reiškia daug daugiau negu šnekos. Nereikia, kad ES slėptųsi už trumpo, reikia, kad imtųsi atsakomybės suprantu, pirmininkė, kad jūs sutinkate, e, kad reikia naikinti subsidijas iškastiniam kūrui. Vyriausybėje daug kas yra šios nuomonės, tačiau iš tikrųjų gyvenime vyksta viskas kiek kitaip. Italijoje, pavyzdžiui, žaliajam fondui skiriama 180 milijonų eurų, ir 14 milijonų iš jų skiriama subsidijoms iškasiniam kūrui. Taigi reikėtų paskaičiuoti, kiek tie skaičiai sudaro Europos mastu, o paskui viso pasaulio mastu. Mylėjime menų. Ačiū pirmininkė. Klimato kaita yra vienas iš didžiausių E, iššūkių žmonijai, tačiau labai gaila, kad ES nepakankamai prisijungė prie Paryžiaus susitarimo. Šis nus, e, prisijungimas tarptautinimas turi reikalauja prisimti įsipareigojimus, todėl būtina surasti kitų finansavimo šaltinių, iš kurių galima būtų kovoti su klimato kaita. Amerika prieimusi sprendimą pasitraukti iš Paryžiaus susitarimo ir toliau priklauso jungtinių tautų susitarimui dėl klimato kaitos arba e, kitiems susitarimams, jūrų srityje ir panašiai. Šie susitarimai kartais e, valstybių, kom, nesutampa su valstybių kompetencija. Pavyzdžiui, pavyzdžiui mm, e, valstybės turi veikti kompetentingų organizacijų rėmuose e, ir turi vengti nepageidaujamų įsikišimų. Jeigu trečios šalis E, dalyvauja sprendžiant sprendimą, ypatingai sprendžiant e, trečiųjų šalių problemas, tai neturi atsispindėti vertinant rezultatus. Prancūzija jau daugeliu milijardų prisidėjo prie klimato kaitos problemų sprendimo. Žinoma, tam reikalinga griežtai reguliari kontrolė, e, kad valstybė atrodytų kaip galima patikimiau. Merci beaucoup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 su tuo, kad ES ir valstybės narės turi laikytis pagal Paryžių sutarimą prisimtų įsipareigojimų. Tuo pat metu aš nesutinku, kad reikia supaprastinti e, ar nuvertinti Junktinio Amerikos valstijų pasitraukimą iš sutarties. Junktinės Amerikos valstijos yra antros pagal intensyvumą te, e, taršėjos pasaulyje ir dabar tiesiog nekreipia dėmesio į savo įsipareigojimus. Uh, Kitaip tariant, e, dviejų procentų išsikeltai tikslą pasiekti bus sunku. Diskusija kilo dar artėjant Paryžiaus konferencijai ir tada buvo manoma, kad ES atsivėrė gerą progą įtvirtinti savo tikslus ir tapti lyderę. Buvo tokių, kurie sakė, kad tikslų galima pasiekti tik tai privertus stambiuosius teršėjus e, taikyti juridinius apribojimus, juridiškai privalomus apribojimus. E, ta, po to, kai susitarimas buvo priimtas, atėjo istorinis momentas, dabar jau teisinė apribojimai egzistuoja. Aš kalbėjausi su komisijos nariu Kanėtė ir paklausiau, kaip Obamos prisimti įsipareigojimai staiga gali būti apleisti po rinkimų. Ar gali būti taip, kai uh, perima valdžią kitos, valstybė, kitos partijos prezidentas? Taigi, jeigu valstybė prisėmė Paryžiaus sutartys įsipareigojimus, tai ji turi tuos įpareigojimus tenkinti. Kitaip tariant, Paryžiaus susitarimo reikia laikytis. Tačiau atrodo dabar, kad Paryžiaus sutartyje juridiškai privalomų prievalių kaip ir nėra. Dar porą dalykų norėčiau paminėti. Iki pat 27 pakeitimo JAF nėra net paminėti. Ketvirtajame straipsnėje pasakyta, kad e, pasaulinis susitarimas įgyvendinti išsikeltus tikslus yra sveikintinas, nepaisant to, kad padaryta daug politinių pokyčių, dauguma valstybių ir toliau laikosi e, prisimtų įsipareigojimų. Jei neklystų, pakeitimus galime teikti iki 27 dienos, todėl norėčiau visų paprašyti peržiūrėti visus pasiūlymus ir atkreipkite dėmesį į tai, kad jau dabar Junktinės Amerikos valstijos pasitraukė. Ir tada tiesiog kyla klausimas, ar iškelti tikslai yra įgyvendinami. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijai. Pone Barbram you, Mr. Chair, and uh, good afternoon to the honourable member. Labadiena, pirmininkė, labadiena nariai, ačiū už suteiktą žodį. Labai malonu būti šiame posėdį ir išklausyti, uh, pas, kaip jūs vertinate paskutinių metų pokyčius, ypač Junktinio Amerikos valstijų prezidento paskelbimą, kad e, valstybė pasitrauks iš Paryžiaus sutarties. Tai tik tai pareiškimas, kol kas Junktinės Amerikos valstijos tebelieka Paryžiaus sutarties šalis. Rezoliucijos projektas, kurį teikia parlamentas, yra subalansuotas ir labai aiškiai vardina prioritetus. Mano nuomonė, ten yra įvardinti visi pagrindiniai COP21 prioritetai. Taip pat yra kalba apie nevalstybinius E, įsipareigojimus įgyvendant Paryžiaus susitarimą. Jau dabar matome, kokia yra tarptautinė reakcija į Trumpo administracijos pareiškimą. Priešingai negu buvo būkštojama, nekilo domino efekto, nes e, bijojame, kad atsiras visai lė valstybių, kurios paseks JAV pavyzdžių, Tuo tarpu dabar Trumpo pareiškimas sutvirtino valstybės e, jų siekia įgyvendinti Paryžiaus susitarimą. Be to, pačiose Junktinėse Amerikos valstijose sukilo labai daug subjektų, atskiros valstijos, miestai, verslo įmonės sutelkė jėgas ir kartoja, kad yra įsipareigoję siekti Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo. Be to, jie sako, darys viską, ką gali, kad jie nebūtų pažeidžiami. E, įsipareigojimai. Mes labai aiškiai įvertinome e, parlamento ryštą bendradarbiauti su kitomis ES institucijomis ir kad būtų bent jau 40 procentų ES tikslų įgyvendinta. Manau, kad tai ir yra mūsų pagrindinis prioritetas. Sutinku su tais parlamentarais, kurie sakė, kad per artimiausius metus palengvinsime dialogą ir taip pasivers galimybė E, peržvelgti e, susitartų tikslų įgyvendinimo pažangą. Žiūrėsime, kokie, kokie mechanizmai, kokia politika bus sukurta. Dėl COP21 akivaizdu, kad e, iš esmės revoliucijos neįvyks, mes turime siekti stabilios pažangos įgyvendinant Paryžiaus sutartį Taip pat turime stabilizuoti lūkesčius dėl dialogo palengvinimo. Kol kas dėl nurodymų, kaip tą padaryti, nesusitarta. O svarbiausia, turime išlaikyti pusiausvirą tarp e, švelninimo aspektų ir pasaulio solidarumo e, demonstravimo, tokių kaip finansavimo sutelkimo ir pajėgumų suderinimo. Tai yra nepaprastai svarbu, kad e, užtikrintume šio įsipareigojimo visuotinumą greta tų e, e, įsipareigom, dėl kurių susidėrėta, mes dar turėsime dirbti nevalstybinėje erdvėje, vadinamoje pasaulio klimato veiksmų darbo atvarkė. Jos reikšmė auga kiekvieną dieną ir mes norime, kad visas šalis e, sutelktų jėgas ir e, išlaikytų pagreitį įgytą pasirašant Paryžiaus sutartį. Aš labai džiaugiuosi, kad e, E, ir pagal šią rezoliuciją yra įvertinti pokyčiai Junktinės Amerikos valstijose. Žinote, kad užsienio reikalų taryba pirmadienį padarė išvadą, jog ji labai apgailę stauja dėl pono Trumpo administracijos sprendimo, o mes pakartojame Junktinėme Europos Sąjungos įsipareigojimą siekti ne tik savo klimato kaitos tikslų, mažinimo tikslų, bet ir sutelkti jėgas ir pagerinti bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais ir išplėsti aplinkosaugos politiką. E, būtent e, tai, dėl ko susitarė komisijos nariai su Kanada, su Kinija, e, yra sveikintina, yra paskelbta, kad trijų ministrų aukščiausio lygio susitikimas įvyks Monrealėje, Kanadoje. Ir mes galime patvirtinti, kad šiais metais Junktinių tautų generalinė asamblėje dirbame petys į petį, kad išlaikytume e, politinį susitarimą įgyvenant klimato Paryžiaus sutartį. Be to, suprantame, kad bendradarbiauti turi ne tik tais didžiojo dvidešimtuko valstybės įgyvenančių tikslų, bet ir, pavyzdžiui, AKR valstybės, Afrikos sąjunga ir kitos e, pasaulio dalys. Taigi mes darysime viską, ką galime, kad išlaikytume pagreitį, mus įkvepia e, mūsų partnerių duodami signalai e, demonstruojas, kad jie nori dirbti kaip ir mes taip pat. Ir labai e, gerai būtų pabrėžti, kad Trumpo administracija nėra e, vienintelė mūsų partnerė Junktinėse Amerikos valstijose. Yra nepaprastai daug palankiai nusiteikusių partnerių Junktinėse Amerikos valstijose. Mes žinome, kad Kalifornija 2018 metais yra numatytas klimato kaitos vadovų susitikimas. Jis ir įvyks. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad pasisakėte Europos komisijos vardu. Iš tikiuosi, kad mes turėsime dar galimybių susitikti. Pirmiausia, COP23 Bonoje rėmose. Norėčiau Jums dabar pranešti, koks yra numatytas tvarkaraštis. Pakeitimus galite teikti iki virželio 27.11 valandos. Pakeitimai bus svarstomi iki šių metų rūpiučio 30 dienos, Envi komitete balsavimas numatytas rugsėjo 7, o plenarinėme posėdėje spalio pirmoje sesijoje. O dabar aš siūlau pereiti prie kito mūsų e, darbo atvarkės klausimo. Numatytas keitimasis nuomonėmis su komisija dėl ES ETS sistemos suderinimas su Šveicarija. Taigi aš nedelsdama suteiksiu žodį atstoviai iš komisijos. Pane Grats. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Euh, Ačiū už suteiktą galimybę padiskutuoti šiuo klausimu. O dabar pereisiu prie anglų kalbos. Uh, Jeigu jūs nieko prieš, taip, aš norėčiau padėkoti už progą, kad suteikėt galimybę pakalbėti šią temą su jumis šiandien. Manau, kad pats laikas įvertinti susidariusią padėtį. Žinome, e, pastaruosius, pastarojo meto santykių tarp ES ir Šveicarijos pokyčius bendrai. Tačiau pirmiausia, turbūt pažvelkime e, į tai, nuo ko viskas prasidėjo, kodėl tokios dėrybos buvo reikalingos. Kaip žinote, jūs turėtume žinoti, kad e, emisijų priekybos sistema yra e, politikos priemonė, kuri pasiteisino finansiškai ir paaiškėjo, kad e, jau mes sukaupėme nemažai patirties šioje srityje, dabar jau kuriame naują jų uh, E, modelį, kuris bus pritaikytas 2030 metų poreikiams. Taigi, pirmiausia, ES nori pasitalinti savo patirtimi steigiant ETS, nes kol kas e, tai yra pasaulyje plačiausių mastų taikoma e, glės dvideginio priekybos sistema. Bendrai ES nuom... pozicija yra tokia, kad reikia remti gerai funkcionuojant pačias e, anglės dvideginio rinkas kitose pasaulio dalyse. Mes padedame trečiųjų šalių partneriams sukurti jų ETS. Aišku, bėgant laikui mes ketiname sukurti uh, didesnę anglės dvideginio rinką, tikimės išplėsti uh, vienodomis žaidimo taisyklėmis pagrystą rinką. Mūsų politikos tikslas yra labai aiškus. ES kaip ir tarptautinė bendruomenė siekia panašių tikslų ir mes norime prisidėti prie mažiau negu dviejų laipsnių temperatūros pakilimo tikslo, kuris buvo apibrieštas Paryžiuje. Turėdami tai galvoje, siekiame ATS direktyvoje 25 straipsnį, kuris ekokrikštam skirtas, susijęti su kitomis e, misijų priekybos sistemomis. Su sąlyga, kad e, sukurtos sistemos kitose valstybėse narėse yra panašios, e, kitose valstybėse, trečiose tai valstybėse yra panašios. Noriu priminti, kad ES ETS yra taikoma Norvegijai, Islandijai ir Lichtensteinui pagal Europos ekonominės erdvės sistemą. Šveicarija yra tik tai EFTA valstybė ir ES ETS sistema jai nepriklauso. Vis tik turime pasakyti, kad Šveicarija yra sukūrusi savo ETS sistemą ir ji pradėta įgyvendinti 2008 metais. Aišku, jeigu palygintume Šveicarijos ir ES rinką, tai suprastume, kad šveicariško yra žymiai mažesnė. Ir e, suprantame, kad Šveicarija turi savą energijos mišinį, kuris yra daugiausia pagrystas e, vandeniliu ir brandoliniu kūru. E, 2013 metais ES bent jau e, rinka atrodė visai kitaip, tačiau jeigu e, nežvelgtume į dydį, o tik į specifiką Šveicarijos ETA sistemą ir ES sistemą, atpamtume, tai kad yra labai daug panašumų. Tai privaloma sistema, anglės dvideginio priekybos sistema, numasytos maksimalios ribos, apibriežti e, pramonės sektoriai, apibrieštos dujų rūšis, stebėsinos taisyklės, e, tikrinimas ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, vienas skirtumas vis tik tai egzistuoja. Ir aš prie jo sugrįšiu. Jis yra susijęs su aviacija. Būtent apie tai mes ir kalbame e, sistemų sujungimo sutartyje. Dėl tų visų priežasčių Šveicarija yra e, akivaizdi kandidatė dalyvauti dėrybose dėl e, sistemų suderinimo, Reikia nepamiršti ir to, kad Šveicarija, Europos valstybė, su kuria mes turime labai glaudžius politinius ir ekonominius ryšius, visa tai yra aktualu, visa tai yra svarbu ir tai turime įvertinti, galvodami apie sistemų sujungimą. Šiame kontekste ir galvodami apie komisijos pasiūlymą, Europos komisija 2010 metais patvirtino sprendimą, kuriuo e, komisijai leidžiama pradėti dėrybę su Šveicarija. Taip ir atsitiko. E, ilgą laiką taip vyko, taip klostėsi reikalai, dėrybų su Šveicarija paketas buvo labai didelis, šis klausimas sudarė tik vieną dalį. Kaip jau anksčiau sakiau, didžiausias skirtumas tarp mūsų sistemų yra susijęs su aviacija. Aviacija Šveicarijoje yra e, ta transporto ir pramonės šaka, kur išmeta daugiausia CO2. Todėl mes darėme labai didelį spaudimą, kad būtų sukurtos E, iš ankstinės sąlygos, leidžiančios e, sutvarkyti aviacijos rytį prieš susijęjant ES ETS ir Šveicarijos sistemą. Šveicarija su tuo nesutiko, ji nusprendė, kad aviacija turi būti svarstoma atskirai po sutarties įsigaliojimo, bet e, žinia, kad jau yra politinis sustarimas ir tuo klausimu yra dirbama. Manau, kad tai yra ženklus posiek, pasiekimas. Kaip ir ES ETS sistema, šveicariškoje kaip tik dabar yra peržiūrima kitam uh, planavimo laikotarpiui, numatomi pokyčiai bus padaryti, bet mes dabar apie juos atidžiau galvojame ir žiūrime, kaip užderinti ilgalaikį atitikti tarp mūsų ETS ir Šveicarijos ETS iki 2030 metų. Sutartyje yra numatytas peržos mechanizmas, kuris leis grįžti prie šio dokumento, kai Šveicarija baigs savo peržiūrą ir kai mūsiškė e, sistema bus pertvarkyta. E, kalbant apie turinį bendrai, Iš sutarties matote, kad dėrybos vyko labai nuodugniai, lyginant dvi skirtingas ETS sistemas ir įvertiname pagrindinius kriterijus. Norime, kad abi šalis būtų patenkintos e, dėl e, lyginimo principo ir vizuotų pasirinktas schemas. Matote iš esmės, kad tos schemas yra labai labai panašios, bet to, kaip aš jau sakiau, yra numatytas e, reguliaros peržiūros mechanizmas. Dėrybų dėl sujungimo pabaiga buvo pasiekta 2015 metų pabaigoje, COP21 kontekste ir 2016 metų sausio mėnesį e, susitarimas buvo pradėtas įgyvendinti. Vis tik turime suprasti, kad tolesnis šių dėrybų e, medžiagos uh, tų dėrybų tiesinys tiesiog būtų buvęs neįmanomas, nes e, šis klausimas eina į didesnį paketą, e, dėl kurio su Šveicarija deramas, kaip žinia, viskas buvo sustabdyta. Ir dar turim pasakyti, kad dėl pastarųjų pokyčių Šveicarijoje buvo Europos komisija pakeistas politinės valstybės vertinimas ir nuspręsta dabar e, tą ETS sujungimo susitarimą perkelti į vėlesnį etapą. Dabar mes turime laiko kitiems etapams pasirengti. Būtent tai dabar ir vyksta. Europos komisija tuo klausimu dirba ir norime, kad būtų patiktas pasiūlymas dėl pasirašymo ir dėl išvadų. Dėl sprendimo, dėl išvadų, dėl pabaigos dėrybų turime pastebėti, kad tokiu būdu bus suteikta ratifikavimo priemonė ir galėsime leisti sustarimui įsigalioti. Sustarimas turės būti aptartas taryboje, jam turės būti pritarta ir taip pat parlamentas turės išreikšti savo sutikimą. Kol dar iki to etapo nenuėjome, turime pripažinti, kad reikės nuveikti daug techninio darbo, kad abi pusės būtų pasirengusios susijimui. Pirmiausia, reikia galvoti apie registravimo sutvarkymą Tai bus labai svarbus, svarbi darbo dalis. Ir kaip aš jau anksčiau sakiau, esu visiškai įsitikinusi, kad Šveicarijos ETS e, bus pritaikyta ir aviacijai. O baigdama noriu pabrėžti, kad e, tai yra pirmasis ES ir kurios, kokios nors trečiosios valstybės ETS sistemų sujungimo susitarimas. Tai yra labai svarbus uh, E, parengiamasis darbas tolesniai tokio pobūdžio veiklos plėtrai. Taip pat tai yra labai svarbus signalas kitoms pasaulio dalims, e, rodantis, kad reikia veikti, kad reikia demonstruoti politinį įsivareigojimą. ES tą jau padarė ir galėčiau susijęti savo kalbą su ką tik girdėta diskusija. Labai svarbu, kad šiuo metu uh, tarptautinėje arenoje būtų tokia nuotaika sukurta. Šia ir baigsiu. Ačiū pirmininkė. Merci beaucoup, Madame Graf. Hein, euh, Laurence, je ne connais que vous. Labai ačiū. Jums, ponė. Dabar ponė Daly. Thanks to. Ačiū pirmininkė, dėkoju poniai Kraf iš komisijos uh, už tai, kad jums patikė šią informaciją. Uh, Norėčiau visų pirma pakalbėti apie paskutinį teiginį. Aš manau, kad e, sistemos susijimas su Šveicarijos sistema yra reikšmingas žingsnis, ne tik e, todėl, kad Tai bus pirmasis formalus ES ATL sistemos e, susijimas su CO2 rinka už ES ribų, bet ir todėl, kad manau, jog atsiras ateityje galimybė susijęti savo sistemą su kitomis šalimis ne tik už ES e, e, ribų, ne tik Europoje, bet ir e, už Europos ribų. Aš šį Europos ETL sistemos susijimą su Šveicarijos sistema matau kaip galimybę užtikrinti kainų stabilumą. Tai turėtų padidinti tikrumą investuotojams, nes pokyčiai sistemų, pokyčių sistemoje rems bent didesnė bent rinka. Ir aš šį dalyką vertinu kaip pirmą žingsnį siekiant tarptautinio bendradarbiavimo, taip pat aš tai vertinu kaip įsipareigojimą įgyveninti ilgalaikę klimato kaitos politiką, kuri mums padės įgyti pasaulinių lyderių vaidmenį. Žinoma, bus ir tam tikrų pavojų ir norėčiau, kad komisija šiek tiek geriau paaiškintų kokie žingsniai yra numatyti, kokiu priemonių yra imtasi pavojams išvengti. Aš ypač čia turėčiau, norėčiau paminėti du nuogastavimus. Pirmas, pirma problema. Susijimas gali padaryti didelės įtakos paskirstimui. Gali būti, kad mažesnė kaina prieš susijimą vėliau padidės. Kitas dalykas yra kainų sviravimai kitoje sistemoje. Ir dar vienas nu, klausimas, ar yra kokiu nors prieš priešinių priemonių, kad e, sviravimai nepakenktų aplinkosaugos politikai. Taigi, manau, būtų svarbu suprasti, kokių, kokios prieš priešinės priemonės yra numatomos, kad sistema veiktų sklandžiai ir kad mes pasiektume tų rezultatų, kurių norime. Ačiū dabar žodis poniai Lorans Graf. Ačiū. Visų pirma, ačiū už paramą, mm, ačiū, kad e, jūs pritarėte bendram susijimo principui ir manote, kad tai yra mūsų lyderystės požymis. Mes taip pat e, to siekime. Jūs labai teisingai paminėjote keletą galimų pavojų. Tai yra aktualu apskritai kalbant apie susijimą, bet šiuo atveju mes manome, kad rizika yra minimali. Taip yra dėl Šveicarijos rinkos dydžio ir taip pat ir dėl kainų skirtumų. Ir manau, kad tai turėdami galvoje mes e, nemanome, kad rizika yra tikėtina, gal jos iš viso nebus. Žinoma, ir pačioje sistemoje yra mechanizmų, kurie mums e, leistų imtis veiksmų, jeigu pamatytume, kad atsiranda didelė rizika, bet, kaip jau sakiau, jos tikimybė nedidelė. Taigi, mūsų sustarime yra numatyta galimybė E, stabdyti susėjimo susitarimo galiojimą arba mm, jį nu, apskritai nutraukti, o kalbant apie pasiskirstimą arba kainų sviravimus, mes šiuo metu nematome jokio mm, pavojaus šioje rinkoje, bent jau šiuo metu. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Tada galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis su komisija dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, dėl direktyvos dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių gyvendinimo 2008-2011 metais ir 2011-2014 metais. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Langedov iš komisijos. Prašau pristatyti temą. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už galimybę pateikti įgyvendinimo ataskaitą dėl direktyvos, dėl eksploatų netinkamų transporto priemonių įgyvendinimo. Kalbame apie direktyvos nuostatų perkelimą ir tos direktyvos praktinį įgyvendinimą e, dviem laikotarpiais 2008-2011 ir 2014 metų, tik šešerių metų laikotarpis, per kurį direktyvos nuostatos turėjo būti perkeltos į nacionalinę teisę ir jau e, pat, paties e, praktinio įgyvendinimo laikotarpis. Mm, rengdami šią ataskaitą mes naudojame įvairiais šaltiniais. E, ataskaita yra grindžiama valstybių narių atsakymais į standartinio klausimino klausimus. Mes taip pat panaudojame ir kitus šaltinius. Taip pat rėmėmės ir šios direktyvos tinkamumo patikrinimu 2014 metų direktyvos tinkamumo patikrinimų, galvojame apie veiksmingumą ir šios ir kitos direktyvos naudą. Dabar keletą žodžių apie pagrindinės direktyvos nuostatas. Žinoma, direktyva visų pirma skirta tam, kad užkirstume kelią pavojingoms atliekoms, gal ten kalbam apie geresnį transporto priemonių dizainą, apie e, medžiagų perdirbimą, gaminant automobilius, kai automobiliai tampa nebetinkami eksploatuoti, juos reikia surinkti ir perdirbti e, patvirtintose perdirbimo įmonėse. Taip pat turime siekti, kad eksploatuoti nebetinkamos transporto priemonės būtų kaip galima e, daugiau pakartotinai panaudojamos ir perdirbamos. Ir mes e, vadovaujamės perdirbimo mm, e, ir pakartotinio panaudojimo tikslais. Taigi 25 procentai priemonių turi būti surinktos, 85 procentai turi būti perdirbtos. Na, direktyvos, direktyva buvo priimta 2000 metais. Iš pradžių taikėme pažeidimo procedūras tais atvejais, kai valstybės narės buvo netinkamai perkelusios direktyvos nuostatas. Dabar šios problemos išspręstos, nors kai kuriais atvejais teko netgi kreiptis į Teisingumo teismą. Dabar jau visos perinamojo laikotarpio problemos išspręstos ir direktyva, direktyvos nuostatų perkelimo problemos problemų jau nebėra. Toliau kalbant apie praktinį įgyvendinimą, ataskaitoje sakoma, kad gyvendinama direktyva gerai, yra valstybėse narėse geriausios praktikos pavyzdžių, pavyzdžiui, sukurtas sukurtas e, gana tankus perdirbimo įmonių tinklas. ES yra apie 13 tūkstančių tokių perdirbimo įmonių, bet to pasitelkiamos technologijos, kurios padeda didinti pakartotinio naudojimo ir perdirbimo rodiklius. E, tuo pačiu metu ataskaitos pabaigoje mes įvardyjame ir dar likusius iššūkius. Pats didžiausias iššūkis yra e, tai, kad e, kai kurių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių buvimo vieta yra nežinoma. Čia kalbame apie priemonės, kurios yra išregistruojamos, bet nepatenka į teisėtas perdirbimo įmonės arba kurios yra neteisėtai eksportuojamos. Taigi yra nemaža eksploatuoti netinkamų transporto priemonių dalis, kurios nėra perdirbamos perdirbimo įmonėse arba kurios yra eksportuojamos iš ES neteisėtai. Tai yra pagrindinė problema ir ataskaitoje akcentuojama, kad reikia pastangų nacionalinių Europos ir komisijos lygių šiai problemai spręsti. Mes dabar rengiame didelę studiją, kurioje apibendrinsime ankstesnės studijas ir tyrimus, ją pateiksime rūpjūčio mėnesį. Ir remdamėsi tą studiją tikimės įvardyti kitas priemonės, kurių reikėtų imtis. Remsimės tomis priemonėmis, kurios, kurių jau ėmėsi valstybės narės ir e, bandysime spręsti tų dingusių transporto priemonių problemą. Taigi tiek ir esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Invite... Ačiū. Dabar raginu kolegas pasisakyti, ponė Dali. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijai. Aš manau, kad na, tai, apie ką mes kalbame šiais laikais ir taip pat turint galvoje didėjančią bendrą automobilių paklausą, ši direktyva yra labai svarbi ne tik mūsų ekonomikai, bet ir aplinkai. Ir aš manau, kad ši direktyva svarbi ir todėl, kad joje yra numatomi novatoriški tyrimai, e, kurie padėtų pakeisti pavojingas medžiagas, taip pat gal, mm, e, kalbama ir apie teigiamus šios, šio atliekų srauto aspektus. Aš norėčiau pakalbėti apie iššūkius, į kuriuos, manau, reikia atsižvelgti, ypač kai turime galvoje, kad per metus nuo 3,5 iki 4,5 milijonų automobilių laikomi dingusiais. Jų, juose yra e, pavojingų medžiagų, tos, tie automobiliai galbūt yra išmontuojami atsarginiams dalims ir taip pat neteisėtai eksportuojami. E, komisija, kalbėdama apie E, direktyvos įgyvendinimas sako, kad nepavyko kol kas nustatyti tų dingusių automobilių buvimo vietos ir tai yra labai didelis iššūkis. Aš manau, kad tos tie dingi automobiliai kelia pavojų geros reputacijos perdirbėjams. Aš manau, kad reikėtų čia numatyti griežtesnės priemonės. Taigi norėčiau paklausti, kaip komisija ketina reaguoti į tuos neatitikimus, galbūt reikėtų įsteigti Europos specialią darbo grupę, kad būtų koordinuojamos valstybių narių pastangos, o galbūt yra numatytas kitoks sprendimas. Dar viena galima mintis, kuri, pavyzdžiui, taikoma Danijoje, yra mokėti kompensacijas paskutiniam transporto priemonės naudotojui kad būtų dar labiau paskatintas e, transporto priemonių perdirbimas. Ir paskutinis dalykas. Ar komisija mano, kad uh, ši direktyva yra tinkama turint galvoje būsimus pokyčius, turiu galvoje elektrinį judumą ir elektromobilius. Aš apie tai kalbu todėl, kad manau, kad iki galo neaišku, kam priklausys akumuliatoriai, e, kai automobilis taps netinkamas eksploatuoti. Ar tai bus e, išmontuojančios įmonės atsakomybė ar kažkieno kito atsakomybė. Ačiū pirmininkai, ponas Peričinkilo. Labai trumpai kalbėsiu. Girdėjau, kad komisija palankiai vertina direktyvos įgyvendinimą dėl panaudotų automobilių, bet kai kalbame apie 3,5-4,5 e, milijonų e, automobilių ES viduje kiekvienais metais, kurių likimas neaiškus, nebeaišku, kas galų gale e, iš to proceso išeis. Mano kolegos sako, kad turime stengtis optimaliai sumažinti poveikį e, aplinkai. Labai svarbu, kad galvotume ir apie transporto priemonę, ir apie jos sudėdamasias dalis, kurias būtų galima pakartotinai panaudoti. Labai daug yra tokių automobilių, kurie kelia realią grėsmę aplinkai. Tad labai svarbu, kad Europos komisija e, pabrėžė, jog reikia stengtis stebėti, sekti tuos automobilius, e, Aš pridurčiau, kad e, yra ir labai daug naujų automobilių, kurie dėl vienos ar kitos priežasties, pirmiausia dėl komercinių priežasčių, nėra naudojami arba nėra pateikiami į rinką ir galų gale jie tampa atliegomis. Ir aš norėjau paklausti komisijos, ar esate vertinę, kiek tokių automobilių yra ir ar esate bandę kažką padaryti, kad būtų skatinama tos automobilius realiai panaudoti, kai tik tai, tai manoma. Ar dar kas nors norės pasakyti? Tada aš vėl suteiksiu žodį komisijos atstovui. Prašau, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Jūs teisingai paminėjote, kad šis pranešimas yra susijęs su rimtu iššūkiu. Netaip jau lengva yra išsiaiškinti automobilių buvimo vietą. Uh, pastaruoju metu, diskutuojant su valstybių narių atstovais, visuomet šis klausimas iškildavo kaip vienas svarbiausių ir e, rengiančios šį pranešimą paaiškėjo, kad reikia išsiaiškinti, kiek kokių priemonių valstybės narės taiko. Viena iš priežasčių yra nelegalios perdirbimo įmonės apdarojimo įmonės. Kai kurios valstybės narės įmasi labai tų e, teisė tvarkos veiksmų, kad tokių įmonių nebeliktų. Ir jūsų pranešimo devintojo dalyje apie tai yra kalbama Junktinėje karalystėje, yra pradėta nacionalinė kampanija prieš e, nelegalų automobilių hardimą. Ir viena iš e, tos problemos sprendimų, bū, vienas sprendimų būdų yra būtent užkirsti kelią nelegaliems veiksmams. Tai yra svarbus matmuo šioje srityje. Kitas svarbus matmuo yra atliekų nelegalus eksportas. Man problematiška atrodo, kaip atskirti automobilį, kuris gali būti išvežtas į metalo laužą ir kuris dar negali būti išvežtas į metalo laužą. Kaip padėti muitinių tarnyboms atskirti tokius automobilius. Mes tengiamės parengti aiškės gairės, kurios pagelbėtų jų darbe. Prieš kurį laiką, prieš trejata metų, buvo parengtas automobilių pervežimo reglamentas, kuris leidžia valstybėms narėms griežčiau vykdyti kontrolę, inspekcijas. Be to patvirtiname koreliacinę lentelę tarp uh, E, automobilių kelių taisyklių ir muitinių tarnybų darbo. Tokiu būdu tikėmės muitininkams padėti išsiaiškinti nelegalaus automobilio eksporto atvejus. Taigi iniciatyvų yra iškelta nemažai ir jos yra įgyvendinamos. Tuo pat metu aš norėčiau trumpai paminėti, kad atliekame studiją. Tikimės, kad ji galės būti užbaigta po vasaros iš karto. Ir uh, Sengsime išsiaiškinti visų valstybių narių geriausią praktiką, apie tai jau pranešime yra kalbama. Žiūrėsime, kokiu kitų priemonių būtų galima imtis Europos lygmenių arba nacionalinių lygmenių, kad galėtume išspręsti labai rimtą dingusių automobilių problemą. Taigi, aš sakyčiau, kad galime anksčiau ar vėliau sugrįžti prie šio klausimo ir aptarti studijos rezultatus ir pagalvoti apie tai kartu su valstybėmis narėmis. Mes tikimės, kad atliktosios studijos rezultatai leis parengti Europos arba nacionalinio ligmens priemonių šiai problemai spręsti. Pateiktas klausimas dėl to, ar nereikės anksčiau ir vėliau šios direktyvos peržiūrėti, pavyzdžiui, galvojant apie uh, elektrinių automobilių raidą, akumuliatorių raidą. Šis klausimas turės būti aptartas pagal e, diskusijose dėl e, etalų, metalo atliekų ir apskritai atliekų tvarkymo komisijoje ir taryboje apie tai yra kalbama. Taigi tas klausimas yra svarstomas. Direktyva iš tiesų yra jau gana sena. Ji parengta 2000 metais. Taigi būtų racionalu anksčiau ar vėliau ją peržiūrėti. Mes komisija kol kas neprisėmė jokios pozicijos, kada tai bus padaryta, tačiau be abejo yra nemažai klausimų, kuriuos galėtume aptarti svarstydami peržiūrą, įskaitant ir jūsų paminėtąją. Tuo pat metu suprantame, kad e, e, kumuliatorių direktyva turės būti peržiūrėta per artimiausius porą metų. Rengiamės jau tam darbui ir manome, kad e, taip bus galima išspręsti akumuliatorių problemų. Dėl naujų automobilių nesu visai tikras, ką jūs norėjot paklausti. Bet galbūt mes galime elektroniniu paštu kaip nors išsiaiškinti, kad jūsų padėjėjai galėtų man parašyti. Nauji automobiliai iš esmės gali tapti metalo laužų. Bandomieji automobiliai tokiais neretai paviršta, bet aš nelabai žinau, apie ką jūs kalbat, neaiškiai suprantu. E, e, mes kalbėjome auto, apie automobilius, kurie iš tiesų visai nėra naudojami, kurie nėra pateikiami rinką. Nes e, tai būna komerciniai, labai brangus automobiliai, jie pagaminami, bet niekas jų nenaudoja. Jų skaičius yra, pakank, skaičius yra pakankamai aukštas, pakankamai daug ir juos susiekti yra sudėtinga. Būtų įdomu išsiaiškinti, ar yra daugiau duomenų apie tai, kiek tų automobilių ir kur jie patenka. E, juos nelengva susekti, nes mes nežinome, koks jų likimas. Aš manau, kad galų gale tie automobiliai e, tampa metalo laužu, bet mes turime išsiaiškinti ir pasiekti, kur tai linu eina. Is... Tada man atrodo, kad Tai yra pavyzdys rodantis, kurių automobilių buvimo vietą mes turim išsiaiškinti. Būna, kad automobilis naujas, bet jis staiga dinksta. Dinksta iš radaro. Ir tokie automobiliai patenka į nežinomų automobilių kategoriją. Bet vis tik dažniausiai tai yra senesni automobiliai. Ir mes kalbam apie tuos 3,5-4,5 milijonų automobilių, kurie paprastai yra labai seni, kurie yra gerai atitarnavę. Bet e, jeigu jūs turite daugiau informacijos apie šią konkrečią problemą, tai atsiųskite ją man ir mes e, porą trejatą elektroninių laiškų jums galėtumėm su paaiškinimais atsiųsti. Aš manau, kad mano padėjėjai tą galės padaryti. Gal sistemoje mes nelik turime tokią informaciją. Manau, kad tai bus nesunku. So, much, then. Ačiū už pasisakymą. Baigiame šių klausimų svarstymą. Taip pat baigiame ir šiandienos posėdį. Kitas posėdis rytoj 9 val. Pradėsime nuo balsavimo. Gero vakaro. Ačiū.